atsakingas. Toliau EKR frakcija informavo parlamento pirmininką, kad ponas Markus Precel jau nebepriklauso šiai frakcijai nuo balandžio 12 dienos. Dabar jis yra neprisijungęs narys.